Kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau susėsti. Pradėšim už 30 sekundžių. Precisely speaking. to see you. Uh, dear colleagues. Kolegos, kaip suprantu, galime posėdį pradėti. Tai yra labai svarbi konferencija, labai svarbus bendras parlamentinis posėdis gyvybiškai svarbiais klausimais mums visiems, visai Europos Sąjungai. taip pat ir vakarų Balkanams. Norėčiau visų pirma paaiškinti, kad vertimas žodžiu suteikiamas į 21 ES kalbą, kaip įprasta. Noriu labai atsiprašyti kolegų iš Maltos. Neturime vertimo į maltiečių kalbą šiandien. Paprastai e, mes e, turime vertimą į 22 ar net 23 kalbas plenariniuose posėdžiuose, komitetuose, bet e, šį kartą turime papildomų kalbų, tokių kaip kroatų, bosnių, serbų ir juotkalnyjos, Makedonijos ir Albanijos. Taigi penkios papildomos kalbos. Ir Jūs patys galite pasirinkti kanalą, kuriame, kuriuo jums e, reikalinga kalba kalbama. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pasveikinti Jūsų Europos parlamente. Mūsų posėdis e, vyksta pačiu laiku, nes e, jis nuolat e, primena mums, kad ES turi galvoti apie vakarų Balkanus. Tai yra labai svarbus klausimas mums visiems. Pirmiausia, dėkoju Vengrijos nacionaliniai asamblėjai ir e, pirmininkui Köver, kuris yra vienas iš šiandienos e, posėdžio pirmininkų. Dėkoju ir visų ES nacionalinių parlamentų atstovams. Beje, viso Balkanų regiono parlamento pirmininkams ir parlamentarams. Žmonės iš vakarų Balkanų šiandien čia atvažiavo tam, kad Briuselėje patvirtintų, jog deda visas pastangas siekdami labiau integruotos Europos, į kurią eitų ir vakarų Balkanai. O galiausiai čia turime kolegų iš Europos parlamento. Jūsų čia aš jau nebesveikinu, nes patys esate šeimininkai ir priimate žmonės iš visos ES. Bet e, aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia atėjote. Labadiena visiems. Bendri parlamentiniai posėdžiai yra tarp parlamentinio bendradarbiavimo ES pamatas. Tai yra labai svarbus, tipinis e, valstybių bendradarbiavimo būdas, kuriam dar didesnė reikšmė tenka po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Europos parlamentas yra tvirtai pasiryžęs e, vakarų Balkanams suteikti ateityje Europos perspektyvą. Nuo Tesalonikų vadovų susitikimo 2003 metais ES duris tam regionui yra atviros. Praėjusieji metai buvo labai svarbus šiam regionui, kadangi buvo panaikinti vizų reikalavimai Jotkalnijos, Serbijos ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams. Patvirtinome Albanijos Bosnijos Hercegovinos piliečių vizų liberalizavimo sistemą, tol, kol tos valstybės patenkins visas reikalingas sąlygas be viziam režimui. Kosovo žmonės taip pat gali tikėtis, e, kad mm, mes juos paremsime tam, kad gautų bevėlį, e, be, be vizį e, režimą keliavimui Europos Sąjungą. Praėjusiais metais įvyko labai svarbus susitikimai, susitikome su Tadžičiumi ir kitais svarbiais vadovais. Tie susitikimai tik patvirtino, kad mes esame pasiryžę tęsti Europos integracijos procesą ir e, skatiname anksčiau buvusius priešus gyventi taikiai ir galvoti apie stabilę ir klestinčią Europą ateityje. Tai yra tipiška, tai yra įprasta Europos žemynui. Pastaraisiais dešimtmečiais mes būtent to siekiame. Būtent e, čia, Europos parlamente, E, vyko Vokietijos ir Prancūzijos sutaikinimas, Vokietijos ir Lenkijos sutaikinimas ir kitų labai svarbių šalių sutaikinimai. Praėjusiu metu pabaigoje Jotkalnyjei buvo suteiktas valstybės kandidatės statusas, tuo tarpu Kroatijos pastangos e, leido jai priartėti prie dėrybų proceso paskutinio etapo. Tai gera žinia tik toms dviem valstybėms, bet visam regionui ir visai Europos Sąjungai be abejo. Ir e, nepaisant įkvepiančių ženklų ir daug žadančių ženklų. Šiam regionui dar išlieka labai daug iššūkių ir mes apie juos turime pagalvoti, juos turime aptarti. Visos e, regiono valstybės susiduria su panašiamis valstybėmis. E, būtent teismų reformų gyvenimas, kova su nusikalstamu ir korupcija, tolesnis regiono susitaikymas ir bendradarbiavimas su Hagos būžiamųjų teismu. Neseniai mums labai didelį susirūpinimą sukėlė regione pasirodę politinio nestabilumo ženklai. Bet e, nepamirškime, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje po rinkimų įvykusių spalio mėnesį dar nėra vyriausybės, o Almanija, Albanija jau dviejus metus išgyvena politinę krizę. Kroatijos, Serbijos ir Makedonijos vyriausybės e, dar laukia rinkimų ir dėl tų politinių procesų reformos sustoja ir dėrybos su ES negali vykti pagal numatytą tvarkaraštį. Bet e, be abejo, reikia ieškoti demokratinių būdų problemams spręsti ir tai neturi nieko bendro su demokratijos e, kliuviniais ar š, jos šlubavimu. ES supranta, kad tos valstybės turi derinti teisės aktus su ES teisės aktais. Ir labai svarbu, kad visos aktyvios politinės grupuotės ir valdančios partijos ir opozicinės siektų to paties tikslo - narystės ES. Vienas iš didžiausių iššūkių yra e, ne to regiono rankose. E, vadinamasis plėtros nuovargis, kuris jaučiasi ES viduje. Mūsų piliečiai, ES piliečiai, turi suprasti, kad ES gali plėstis, jeigu aplinkinės valstybės to nusipelno. Ir ES piliečiai yra labai svarbus veiksnys ES ateičiai ir jos gebėjimui įtraukti Balkanų valstybės į ES. Šiame susitikime e, dvi darbo grupės aptarinės labai svarbus klausimus, tai prasidės 17 e, val. šiandien. Pirmojoje darbo grupėje bus kalbama apie bendradarbiavimą laisvės teisingumo ir saugumo srityje. Ir e, apie tai yra kalbama Lisabono sutartyje, tai yra labai svarbi bendradarbiavimo sritis. O antra darbo grupė kalbės apie piliečių integravimą ir kultūrinę įvairovę. Tas klausimas svarbu ir pačiai ES, jos viduje, ne tik Vakarų Balkanams. Turėtume visuomet galvoti apie tokį svarbų klausimą kaip piliečių integracija. Gerbent kultūrinę įvairovę, išlaikant ją. Prisiminkime, kad susirinkome ne tik tam, kad pasikeistume mintimis. Mes turime e, siekti pagerinti e, Europos integracijos procesų parlamentinę kontrolę ir stebėseną. Parlamentai turi prisidėti kuo daugiau prie to, kad Europos vadovų susitikimas birželio mėnesį priimtų gerą sprendimą. Tai bus labai svarbus Europos tarybos e, susitikimas. Ir spręsdami iš to, ką pasiekėme šiandien, galime prižadėti, kad E, parlamentai prisidės prie regiono europinės perspektyvos įtvirtinimo, europietiškos realybės sukūrimo, kad e, ateityje, galbūt artimoje ateityje, mes galėtume visi būti kartu. Mėlėjai kolegos, norėčiau pasakyti, kad e, pradedame šiandienos darbos verkės svarstymą, darbo tvarkė jums ant stalų išdalinta, viską žinote. Kartu su mumis bus ir ministras pirmininkas Orbanas, Vengrijos pirmininkaujančios Europos Sąjungai ministras pirmininkas ir taip pat atvyks Europos komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Baroso. Taigi, e, ryt iš ryto mes sutiksime šiuos e, neįlinius svečius. O šiandien turiu garbės suteikti žodį savo kolegai iš Vengrijos parlamento, e, Vengrijos parlamento vadovui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 együttélése Todėl įvairiausių kultūrų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Taip pat tai sustiprina visą žemyną, e, paskatina susitaikyti anksčiau tarpusavėje nesutarusias tautas. Tai yra labai puikus bendradarbiavimo integracijos pavyzdys. ES istorijoje buvo daug skirtumų, daug pasikeitimų. Ketvirtaisiais metais ES patyrė didelių pokyčių, tačiau aš tikiuosi, kad reformos nesustos ir tikiuosi, kad mūsų draugai iš Vakarų Balkanų netrukus prisijungs prie ES. Norėčiau padaryti asmeninę pastabą. Esu įsitikinęs, kad ES integracijos procesas e, tikiuosi baigsis kaip įmanoma greičiau. Taip pat tikiuosi, kad šio integracijos procesu mes panaikinsime paskutinius antrojo pasaulinio karo susiskaldimo likučius. E, parlamento pirmininkas teisingai pažymėjo, kad daug svarbių klausimų turėsime aptarti, reikia kalbėti apie vizas, apie sienų kontrolę, apie teisminį ir policijos bendradarbiavimą bei apie piliečių tarpusavio kontaktus. Turime galvoti apie integraciją, tarpusavio bendravimą, švietimą, švietimo galimybės. Vengrijos parlamentas iki šiol baigėsi kiek sugebėdamas, aišku, palaikyti Vakarų Balkanų regiono valstybės. Pavyzdys būtų toks, kad esame sudarę kaip parlamentas dvišalius sustarimus su įvai, reis regiono e, valstybių parlamentais. Aktyviai bendradarbiaujame ir mūsų parlamentų komitetai taip pat labai aktyviai bendradarbiauja. Netrukus turėtų įvykti parlamentų pirmininkų suvažiavimas, kuriame dalyvaus visų vakarų Balkanų valstybių parlamentų pirmininkai. Ir svarbu užtikrinti e, regiono integraciją ir visą integraciją. házelnökök találkozója az Európai Unió parlamenti elnökeinek. Noriu pasirauti, ar girdite dabar. Ačiū. Taigi, e, rengiami įvairūs renginiai, o devintaisiais metais vyko taip pat svarbus susitikimas, kitais metais taip pat numatytas, e, e, numatyti testiniai veiksmai, aišku džiugu, kad juose jūs esate pasiryžę dalyvauti. Baigdamas, mėly kolegos, norėčiau pasakyti, kad Mes kartu su ponu Buzeku pirmininkausime šiam posėdžiui. Pirmasis pasisakys Juka Bebič, kolegė iš e, Kroatijos parlamento. Be abejo, turime suvokti, kad europinė integracija reiškia ne tik kad e, kažkuri valstybė tampa ES nare. Tai reiškia, kad ji įsilieja ir į stipresnį regioninį bendradarbiavimą. Dėl to e, būtina palaikyti labai gerus santykius tiek tarptautinių, tiek regioninių lygmenių. O tam mums reikia tinkamo formato, tinkamų kontaktų. Taigi ačiū, mėly kolegos, už dėmesį, linkiu tikrai įdomių diskusijų ir sėkmingo bendradarbiavimo ateityje. Ačiū. ačiū. Um, you... Ačiū. Norėčiau Jums, gerbiami kolegos, susirinkę čia mūsų salėje, norėčiau paaiškinti debatų taisyklės. Kaip kolega Kover pasakė prieš kelias sekundės, turime du svečius ponios Luka Bevič iš Kroatijos parlamento. Mes prieš kelias valandas buvome susitikę, aptarėme daug klausimų. Ir ponia Sonija Bizerko iš Helsinkio žmogaus teisų komiteto. Norėčiau dar vieną dalyką paaiškinti, būtent kaip vyks debatai. Norėtume, kad dalyvautumėte debatuose Todėl prašytumėm užpildyti formą. Papraš... E, Taip paprašysite kalbėjimo laiko šiandien arba rytoj galėsite tada pasisakyti per plenarinį svarstymą. Turite anketas išdalintas ant stalo. Prašome užpildyti ir pagal gautas užpildytas anketas sekretariatas paruoš atitinkamą kalbėtojų sąrašą. Galite jau dabar pildyti prašymus ir mums juos įteikti. Antras svarbus dalykas. Kalbėjimo laikas yra 3 minutės kiekvienam norinčiam pasisakyti mūsų diskusijose. Trečias svarbus dalykas, šiek tiek sudėtingas. Jeigu norėsite pasisakyti, e, jeigu norėsite užduoti klausimų, visi kalbėtojai kalbės tik tris minutės. Jūs galite kelti mėlyną kortelę. Tai vadinasi e, pasisakymas pagal mėlyną kortelę. Galėsite 30 sekundžių užduoti klausimą ir tas klausimas bus atsakytas kalbėtojo. Tam bus skirta 30 sekundžių. Taip ta diskusija bus šiek tiek gyvesnė. Tikiuosi suprantate. Ta, tikriausiai, tikriausiai aiškiai paaiškinau šitą melinųjų kortelių sistemą. Jeigu norite užduoti klausimą tam kalbėtojui, kuris tuo metu kalba, kelkite mėlyną kortelę. Kągi, pradėkime nuo pirmo pasisakymo. Tai svarbiausia kalba pono Luka Bebič, jisai atstovauja Kroatijos parlamentą. Žodis jums. Poštovani gospodine predsjedniče Europskog parlamenta. Buz... Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, ponia Buzekai. Gerbiamas ponia Kovekai, Vengrijos parlamentaro pirmininkė, gerbiami kolegos ir draugai. Man buvo didelė garbė priimti kvietimą dalyvauti šiame jungtinėme parlamentų posėdėje, kur turėsiu galimybę, dalyvaujant aukščiausiams ES atstovams, pakalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą pietva, Europos pietvakariuose. Kroatijos parlamentas labai dėkoja Europos parlamentui už pagalbą Kroatijai derantis dėl dėrybos ES. Šiais metais vasario 16 buvo priimta Kroatijos pažangos rezoliucija. Tai yra ypatingas palaikymas ir jūsų palaikymas mums yra be galo svarbus. Dabar jau prasidėjo e, paskutinis šios ilgos kelių dešimtmečių kelionės etapas. Manau, kad mes esame ne vieni šiame kelyje. Mums būtų lengviau pasiekti savo tikslo būtent baigti dėrybas su ES iki biržiame, šių metų birželio pabaigos. Yra dar septyni, septyni skyriai, dėl kurių turime baigti dėrybas. Kroatijos dėrybų sėkmė kartu yra ES sėkmė, jos piliečių sėkmė. Tai bus patvirtinta, kad ES yra atvira ir kitoms regiono valstybėms. Šios dėrybos, kurios bus greitai baigtos, dar kartą patvirtins aiškę, aiškę vakarų Balkanų šalių viziją. Kroatijos patirtis yra labai didelė paskata kitoms šalims. Regioninis bendradarbiavimas yra svarbiausia Kroatijos užsienio politikos rytis. Žinoma, mums labai svarbu turėti geras kaiminystės ir partnerystės politikas mūsų regione, nes taip mes galime ilgalaikę prasme kurti, prisidėti, kuriant šitą regioną kaip e, taikos ir klėstėjimo erdvę. Dėrybų procese Kroatija gavo daug patirties ir yra pasiryžusi paremti regiono šalis siekiant narysės Europos Sąjungoje. Visos, viskas, ką mes padarėme dvigubu, dvišalė, dvišalė prasme ir taip pat darantis taip pat ir šiaurės vakarų bendradarbiavimo procese yra labai svarbi Kroatijos užsienio politikos dalis stiprindami regioninį bendradarbiavimą vak, pietvakarių Europoje. Mes dėgiame tas vertybės, kurios yra pagrindinės ES. Šitas bendradarbiavimas yra labai platus, tai yra ir teisingumo, politik, policijos, kovos su e, korupcija, su organizuotų nusikalstamumu srityje. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir panaudoti, pa, pa, paminėti pačius svarbiausius ekonominius rodiklius turint galvoje ekonomikos situaciją mūsų regione. Šiuo metu ekonomikos padėtis visiškai kitokia negu prieš dešimt metų. Šiandien ten yra maždaug 20 milijonų e, vartotojų rinka. Šita rinka buvo statoma SEFTA pagrindu. Visos šalis yra dabar e, yra periname, laiku, periname laikotarpį ir jų BVP nėra labai didelis, bet potencialas yra tikrai labai didelis. Šio regiono e, augančios ekonomikos yra pačios dinamiškiausios ir pačios pagrindinės eksporto šali, šalis, į kurias eksportuojama iš ES tai yra erdvė naujoms investicijoms iš ES, tai ypatingai energetikos infrastruktūros srityje. Šis rytis tikrai bus labai patraukli ES investuotojams ir investuotojams iš kitų šalių kurie mums padės eiti šiuo integracijos keliu. Viena iš didžiausių užduočių mūsų regionui yra ekonominė pažanga ir tvarus vystimasis, tai yra stabilumo ir taikos garantas. Esu tikras, kad mes esame teisingame kelyje, siekdami savo tikslo. Duomenys apie priekyba šiame regione patvirtina, kad mes bendradarbiavame ekonominėme lygmenyje su kaiminėmis šalimis ir savo re regione. 2009 metais 2,5 milijardo ap eurų apėmė mūsų priekybą. Kroatijos priekybą su mūsų regiono e, šalimis yra perteklinė. Mes impor, eksportuojame daugiau negu importuojame. Dar vienas rytis, kurioje galėtumėm sustiprinti bendradarbiavimą, yra transportas. Kroatijos Respublika pagal savo galimybės toliau statys paneuropietinį, tą didįjį europinį koridorių, savo dalį būtent statys tą dalį, kuri eina per Kroatijos teritoriją. Taip pat mes statysime tiltą tarp Bosnijos Hercegovinos ir Kroatijos per Savos upę. Per Faisy koridorių mes labai džiaugiamės dėl to, kas, dėl tų pastangų, kurios, kurių įmamasi Bosnijoje ir Hercegovinoje, siekiant pastatyti šį koridorių. Su Slovenija ir Serbija mes statome taip pat ir geležinkelio takus ir stengiamės sumažinti įvairiausius administracinius ir muitinės barjerus, kad šis koridorius būtų kuo konkurencingesnis. Dar turime Dženev projektą, Tai yra projektas, pagal kurį e, žaliavinis kuras vežamas į mūsų regiono šal, šalių e, perdirimo įmonės. Kai bus padidintos e, saugimo galimybės, tame regione pagal šį projektą bus galima saugoti daug daugiau naftos žaliavos. Energetikos rytis mums taip pat yra svarbi, kalbant apie dujotekius mūsų regione. Mes siekiame sukurti energetinę pietvakarių Europos bendryją. Kroatija taip pat mato didelį e, potencialą pasienio projektuose vykdomuose pagal e, Dunojaus strategiją. Kalbant apie regioninio bendradarbiavimo tarybą, Kroatija palaiko tokį bendradarbiavimą, kuri, kuris suteltas ties konkrečiais projektais. Ir mes taip pat pabrėžiame, kad e, labai svarbu, kad visos regiono šalis dalyvautų taip pat intensyviai kaip ir iki šiol. SEFTA ir kiti projektai yra vykdomi, bet taip pat norėčiau pabrėžti didelį Danojaus, Dunojaus regiono bendradarbiavimo mm, didelę svarbą. Būtent todėl Kroatija labai entuziastingai palaikė ir dalyvavo e, Dunojaus, ES Dunojaus strategijos įgyvendinime, nes tai yra e, daug apimantis ir puikus Kroatijos plėtros ir regiono plėtros projektas. Kroatija mano, kad tai tokia plėtra yra puikus pagrindas, e, kuriant šį regioną kaip taikos ir stabilumo regioną. Be to, šios priemonės įrodė, kad Kroatija yra aktyviai, aktyviai veikianti šalis šioje, šiame regione. Dubrovnikė neseniai vyko konferencija, būtent balandžio 4-6 dieną. Tai buvo konferencija apie priekybą ir investavimą tarp ES ir Balkanų regiono. Regioninis bendradarbiavimas ir toliau liks Kroatijos užsienio politikos prioritetu Man džiugu pabrėžti, kad Kroatija ir toliau bus aktyvi narė, intensifikuojant regioninį bendradarbiavimą, stiprinant bendradarbiavimą tarp regiono šalių, remiantis stipriu politiniu dialogu ir bendradarbiavimu. Ačiū. Dėkoju, ponui Bebič. Kaip jau sakiau, kita mūsų pranešėja, ponė Sonė Pisenko. Ji yra Helsinkio žmogaus teisų komiteto pirmininkė. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, draugai, ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti šiame jungtinėme parlamentinėme sustikime. Europos parlamentas nuolat domisi ir dalyvauja regiono procesuose, taip pat ir komisijos įsitraukimas yra labai svarbus regiono pažangai. Manau, kad ES dabar pasiekė tokį etapą, kai kai kurioms šalims, kurios daugelį metų stengiasi įgyvendinti šalies kandidatės kriterijus, jau reikia pradėti taikyti naują požiūrį. Noriu paaiškinti, kodėl šis naujas metodas būtų labai svarbus pažangą darančiam regionui, kodėl jis būtų svarbus regiono santykiams su ES. Visų pirma, noriu akcentuoti, kad tos temos, kurios bus aptariamos darbo grupėse, tai yra bendradarbiavimas laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje, e, šios diskusijos bus labai svarbios e, integruojantis Vakarų Balkanams į ES. Tačiau, kad šios temos būtų E, svarstomos ištinkamo požiūrio taško, mes turime labai aiškiai suvokti situaciją regione. Ta situacija kelia didelį susirūpinimą, nes dėja kai kurios regiono valstybės dar neturi pagrindinių prielaidų demokratijai stiprinti tikrai demokratijai stiprinti ir normaliams santykiams su kaiminėmis palaikyti. Taigi, kokia yra dabartinė padėtis? Bosnija ir Hercegovina yra atsidūrusi aklavietėje dėl krizės. Makedonija dar nėra pakankamai e, stipri, kad galėtų pradėti rimtą dialogą su Graikija. Ir E, tie santykiai, kurie veikia Makedonijos e, tapatybę kaip e, valstybės tapatybė turi rimto poveikio visam regionui. Kosovo padėtis yra panaši. Tarptautinio teismo Hagoje sprendimas patvirtino Kosovo nepriklausomybę. E, pranešime apie priekybą žmonė, žmogaus organais pranešimas, šis pranešimas taip pat buvo didelis smūgis Kosovui. Kai, kurios, kai kurių šalių padėtis geresnė nei kitų. E, kai kurios ar labiau artėja prie NATO nei Serbija. Taigi reikia suprasti, kad tame regione vyksta du paraleliniai procesai. Visų pirma, valstybių stiprinimo procesai ir taip pat pereimas prie daugiapartinės demokratinės sistemos ir rinkos ekonomikos. Abu šie procesai vyksta lietai, o gal netgi per lietai. Kalbant apie pirmąjį procesą, turime suprasti, kad kai kurios valstybės, kaip jau sakiau, yra labai trapios ir jas labai smarkiai veikia etninė įtampa. Kalbant apie demokratiją, vis, visuomenėse vis dar vyrauja autokratinė sistema, nors formaliai egzistuoja ir daugia partinė sistema. Kai kurie, buvo atsisakyta kai kurių buvusių pasiekimų, dabartinių vertybių e, dėliai kartais laikomasi e, arhaiškų e, ideologijų. Taigi nėra pakankamai perinama prie tikrų demokratinių vertybių, pluralizmo ir e, laisvos rinkos. Ponios ir ponai, viena didžiausių kliūčių spartesniai pažangai regione yra e, Kosovo požiūris į kaimynus ir taip pat e, Serbijos noras dominuoti. Tokia politika kliudo E, jos kaiminių demokratiniams procesui ir e, integracijai, pažangai siekiant narystės ES ir NATO. Pol, politiniai lyderiai turi suprasti e, bendradarbiavimo lygį ir po Jugoslavijos suirimo nebuvo pakankamai greitai sprendžiami konfliktai tarp šalių, nors ir buvo palaikomi intensyvūs ryšiai. Belgrade vis dar vyrauja nuomonė, kad regione dar nėra nustatytos galutinės e, sienos. Ypač dėl pavojų patyrė Bosnija ir Hercegovina, nes čia norima ne tik status quo, bet pasigirsta ir secesinių balsų. Ir Serbija taip pat yra ta vienintelė regiono šalis, kuri dar neapsisprendė dėl savo ateities. Ar jos ateitis yra Europoje ar vadinamosiose rytuose. Serbijos pozicija dar yra tarpinė, nėra galutinė. Ir norėčiau paminėti vieną pastarojo meto įvykį, kuris sukėlė didelį susirūpinimą. Uh, Taigi Serbijos politikoje trūksta nuoširdumo, jos ji nepakankamai gerai plėtoja ryšius su nepriklausomomis valstybėmis. Taip pat Garnič, Jurišič, Urda, Divijak bylos taip pat kelia didelį susirūpinimą. Akivaizdu, kad Belgradas ir toliau teigia, kad e, visi konfliktai buvo sukelti Jugoslavijos armijos. Kitas dalykas e, - artėjantis e, surašymas Serbijoje ir kitose regiono šalise. Atsiranda susipriešinimas tarp Serbijos gyventojų ir išeivių. Taip pat, taip pat reikia yra ir kitų nerima keliančių tendencijų tame regione ekonominė padėtis. Šis regionas pajuto neigiamą ekonominės ir finansų krizės poveikį. Vis dėlto atskirų šalių problemos ir Belgrado politika yra pagrindinė priežastis, kodėl tos visuomenės yra izoliuotos. Taip, daug kas pasikeitė dėl ES veiksmų ir dėl jos vykdomos saligiškumo politikos. Tačiau e, Vakarų Balkanai neišnaudoja viso savo potencialo, kadangi ten daug kas yra blokuojama dėl regresinių, stagnacinių politikos krypčių ir dėl korupcijos regionas. Tampa vis labiau akivaizdu, kad tam regionui trūksta gebėjimų, politinės valios, politinės atsakomybės ir politinės kultūros, kad jos, jis galėtų įgyveninti Europos um, darbo tvarkę ir laikyti standartų. Taigi, mano nuomonė, reikia iš naujo pažvelgti šį, šį regioną. ES turėtų tame regione imtis labiau tiesioginių ir intensyvesnių veiksmų. Uh, Aš puikiai suprantu, kad viską lengviau pasakyti nei padaryti. Vis dėlto esu tvirtai įsitikinusi, kad vienintelis būdas pakeisti dabartinės neigiamas tendencijas ir um, įveikti hegemoniją mm, būtų suteikti visoms regiono šalims šalių kandidačių statusą ir tai padaryti kaip galima greičiau. Ir mm, reikia priemonės nukreipti į tas valstybės, kurios ėmėsi reformų. Kalbant apie NATO narystę, Bosnija ir Hercegovinai, Makedonijai labai svarbu tapti NATO e, narėmis, kad e, būtų užtikrintas e, to regiono stabilumas ir būtų apsispręsta dėl sienų. E, turėdama galvoje tai, kas bus aptariama darbo grupėje, noriu pasakyti, kad regiono politinio elito ir piliečių siekiai nebūtinai sutampa. Ir turiu pasakyti, kad šalių kandidačių statusas atitinka daugumos piliečių norus vakarų Balkanuose nes tuos piliečius prislėgė ekonominės ir socialinės problemos. Čia reikėtų kalbėti ne tik apie pasirengimo narystėj lėšas, nors jos yra svarbios. Labai svarbu ir piliečius paskatinti imtis atsakomybės, spręsti prioritetinės problemas kad nekiltų nauja socialinio radikalizmo banga. Tuo pačiu metu labai svarbu e, pateikti Europos idėjas koncepcijas ir vertybės, kad jos labiau priartėtų prie piliečių. Bet tai nėra lengva, nes e, pati Europa dabar peržiūri kai kurias savo koncepcijas. Vis dėlto labai svarbu reikalauti, kad būt, vyrautų pluralizmas, įstatymų viršenybė visose tose šalise. Ir galiausiai svarbiausia, kad Balkanai pradėtų jausti, jog jau e, priklauso vienai Europos šeimai. Ir pats regionas, atskiros šalis ir piliečiai būtent ten gali e, rasti geriausių sprendimų, kaip užtikrinti savo interesus. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponė, už pasisakymą. O dabar dar kartą pakartosiu, kad tie parlamento nariai, kurie norėtų pasisakyti diskusijoje, turi užpildyti pateiktą formą. Prašymas pasisakyti trečiadienį plenarniam posėdį jungtinio parlamentinio posėdžio. Taip pat labai svarbu nurodyti ne tik tavo pavardę, bet ir kurį parlamentą atstovauja. Trys minutės kiekvienam pasisakymui skirimas. Jeigu norit teikti mėlyną kortelę, tai teikite. Tai aš labiau norėčiau suteikti žodį tos, tiems kalbėtams, kurie yra sąraše nes visi klausimai teikiami pagrindiniams kalbėtams bus atsakyti v gale. Jeigu turėsit klausimų pabaigoje, tai tada jie jums ir atsakys. Ir dabar pradėkim diskusiją. Visų pirma, Austrijos Bundesrato atstovas ponas Šenach. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū už suteiktą žodį. Tikrai gražus ženklas, kad būtent Austrijos atstovas pradės diskusijas, kadangi vakarų Balkano ir Austrijos bei Vengrijos istorija labai glaudžiai tarpusavėje susijusios. Ir Austrija yra uh, priežodis, kad vakarų Balkanai prasideda nuo vienos centro. Europos Sąjunga be Vakarų Balkanų yra kaip namai be sienų. Europai Vakarų Balkanai yra tikrai esminis regionas, jeigu norime sukurti stabilę ir saugę Europą, turime siekti integruoti vakarų Balkanų valstybės į Europą, aišku, atsižvelgiant į jų įvairiausias problemas ir skirtingą e, startinę poziciją. Tačiau turime siekti, kad integracija baigtųsi kaip įmanoma greičiau. Be abejo, kyla įvairiausių klausimų, problemų, ką turime atsižvelgti. Pirmiausia, tikrai nesėkminga e, Bosnijos ir Hercegovinos e, valstybinę sąrangą, bei e, toliau Kosovo ir Serbijos e, klausimas. Ir tikrai pritarčiau Helsinkio komiteto atstovai. Aš e, kaip Austrijos e, atstovas e, daug keliauju po vakarų Balkanus ir tikrai regiu skirtumą tarp visuomenės troškimų ir politikų pageidavimų, ypač tas juntama Belgrade. Belgrade e, diskutuoja žmonės ir sako, kad jeigu Kosovas nori atsiskirti, tai ir turėtų tą padaryti, nereiktų čia įsikibus laikytis e, šio regiono, kaip kad daro politikai. Ypatinga perspektyva reikia suteikti vakarų Balkano jaunimui. Su suteikus jiems perspektyvą e, suteiksime galimybę kovoti su tuo baisiuoju nacionalizmo nuodu. Šis nuodas per šimtmečius daug uh, sugriovė. Aišku, prie to prisidėjo ir Habsburgų imperija, to negalima nuneikti. Uh, Labiausia reikia suteikti visam regionui ir jaunimui perspektyvą. Džiaugiuosi, kad galų gale buvo priimtas sprendimas dėl vizų. Tikra nesąmonė, kai e, seneliai pasakojo anūkams, kad jie Tito valdymo laikais galėjo be vizų keliauti po visą Europą, kai pastarėjai to negalėjo daryti. Taigi perspektyvos reikia visiems, reikia jaunimui, tačiau tuo pat reikia metu ir teisinio saugumo, reikia ryštingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neapsiribokime tik prekybą žmonių organais. Nepamirškime, kad ten labai aktyvi ir priekyba žmonėmis, ypač moterimis. Kai kurios šalis to ypatingai išsiskiria, kabutėse. Mums reikia ginti mažumų teisės. Be to, kitas sudėtingas klausimas. E, iš patirties žinome, kad jį sudėtingas spręsti būtent susitaikymas ir atleidimas. Būtent e, dėl šių priežasčių esu labai dėkingas pirmininkaujančiai e, Vengrijai ir Europos parlamentui, kad surengė šį posėdį, kad kalba apie šiuos klausimus tikrai nereiktų sakyti, kad reikia e, vakarų Balkanų valstybės sulyginti, kad jos visos e, kartu prisijungtų ar kartu gautų narystės perspektyvą, reikia atsižvelgti į ypatingą situaciją, kaip, kad ji yra visiškai nenu, nevienoda Makedonijoje, Kosove, Serbijoje. Tačiau vien tik galima pasidžiaugti, kad stiklinė tikrai yra puspilnė, o ne pustuštė. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti papildomos informacijos. Kalbėjimo laikas bus nurodytas e, švieslentėje. Taigi toliau kalbantieji galit tą pasižiūrėti. Toliau Lordas Baunes iš Junktinės karalystės Lordų rūmų. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju Vengrijai, pirmininkaujančiai tarybai ir organizuojančiai šį posėdį tokia tema, kuri, mano nuomonė, yra svarbi mums visiems. Pirmininkė, labai gerai, kad jūs šio posėdžio pradžioje priminėte, jog ES yra pasiryžusi uh, sukurti tokią vakarų Balkanų ateitį, kuri būtų susijęta su ES. Pone pirmininkė, kartokime, kad duris yra atviros, bet aš manau, kad jau laikas atėjo sutepti e, tuos vyrius, kurie laiko duris. Nes regione e, nemažai gerų pokyčių įvyko ir dabar atrodo, kad vakarų Balkanai pradeda išslysti iš ES darbos varkės prioritetų. Reikėtų pažiūrėti ES vadovų tarybos posėdžio išvadas ir pamatysime, kad vakarų Balkanams šiuo metu nėra skiriama labai daug dėmesio. Didelio dalimi tai suprantama, nežinome, su kokiamis ekonominėmis problemomis ES šiandien susiduria. Tačiau turėtume spausti e, savo vyriausybės, kad būtų imamasi daugiau pastangų vakarų Balkanams padėti. Jeigu vakarų Balkanų kolegos manys, kad e, mes mažiau dėmesio jiems skiriame, tai padariniai gali būti nelabai geri. Aš nenoriu pasakyti, kad ES gali padaryti absoliučiai visur ir viską, bet mes turime išsiaiškirti prioritetus E, visuomet yra labai gerai turėti aiškius prioritetus. Aš siūlyčiau išskirti tris dalykus. Savo pastangas vakarų Balkanuose turėtume sutelkti į tai, kad tos valstybės galėtų sutvarkyti teisėtvarkos sistemą ir e, gerą teisės viršenybės principo dominavimą. Mes negalime padaryti visur visko ir tuo pačiu metu. Turime išsiskirti prioritetus šiam regionui ir sutelkti dėmesį juos. Mes turėtume padvigubinti pastangas, kad padėtume Bosniai ir Hercegovinai Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, e, eš, ponios Ešton e, paskelbtą straipsnį kuriame yra įvardinamos problemos. Ir jeigu mes tų problemų nespręsime, tai bus žengiamas žingsnis atgal. Trečias dalykas, e, taip pat be galo jautrus klausimas, mes turėtume labai apgailestauti dėl to, kad iki šiol neišspręstas buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo klausimas. Mes jokių būdų nenorime kaltinti nei vienos, nei kitos pusės. Bet jeigu 2011 metais ES 26 demokratinės valstybės negali padėti vienai demokratiniai valstybei ir kitai valstybei, kuri yra kandidatė tapti ES nare, kad e, jos išspręstų tokį klausimą ir galėtų padėti tai valstybei kandidatai patekti į ES, tai turėtų būti gėda ir pačiai Europos Sąjungai ir e, mūsų elgesio būdui. Tiems e, sprendimams reikia išsiskirti prioritetus. Ačiū. Ačiū kolega ir ačiū, kad neviršiu, kolega ir ačiū, kad neviršėt laiko. Netaip jau dažnai taip atsitinka ir dėkoju už jūsų visas mintis ir už jūsų pasakymo turinį. Toliau Europos parlamento žaliųjų frakcijos narė Ulrika Lunaček, prašom. Much, Ačiū pirmininkė. Aš irgi kaip ankstieji, anksčiau kalbėję, norėčiau padėkoti Vengrijai kaip pirmininkaučiai valstybei, kad vakarų Balkanų reikalai yra prioritetas. Manau, kad praeitie šiek tiek trūko tokios vizijos, ši trečiųjų salonikų, tesalonikų vizijos, vis dar, kad jinai vis dar būtų mūsų prioritetas. Žinau, kad kai kurios valstybės narės yra pavargusios nuo plėtros, už tai labai džiaugiuosi, kad Vengrija pirmininkaudama ėmėsi tokio darbo. Norėčiau dėmesį sutelkti į vieną šalį, tai yra Kosovas, aš esu pranešėję šio, šio šalies klausimais parlamente. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kaip Sonia Pisako pasakė, ne tik kalbant apie Kosovą, bet apie visas šalis reikia pasakyti, kad e, Balkanai priklauso prie Europos šeimos. Todėl manau, kad ES turi atsikratyti tos plė, nuovar, to nuovargio nuo plėtros, kurį matome kai kuriuose šalyse ir turėtume vykdyti savo pažadus. Kai kurios šalis nebėra taip stipriai apsisprendusios užbaigti taikos procesai Balka Balkanuose. Norėčiau kreiptis į kolegas nacionaliniuose parlamentuose, kalbant apie dialogą dėl vizų režimo panaikinimo Kosovui. Kaip žinote, vakarų Balkanų piliečiai gali tri, trim mėnesiam vykti į bet kurią ES na, narę šalis, kurioje gyvena daugiausiai jaunų žmonių, kurie ypatingai vertina ES tai ir būtent ir yra Kosovas. Jiems negalima e, keliauti laisvai po ES. Suprantu, kad tai yra valstybinio lygmenio, lygmens problema, bet jeigu manote, kad jauni žmonės, kurie, kurių tėvai ir seneliai galėjo laisvai keliauti Jugoslavijai dar nesubirėjus. Įsivaizduokite, kaip jūs jaustumėtės, jeigu dabar negalėtumėte išvažiuoti iš savo šalies, nors jūsų seneliai galėjo, nors ta šalis ir labai maža. Mes, jeigu mes negalėtumėm įsėsti į mašiną ar į traukinį, pervažiuoti per sieną, susitikti su kitais žmonėmis, pasikeisti nuomonėmis, dabar ES praranda paramą Kosove. Žinoma, kosoviečiai patys turi labai daug ką nuveikti, aš dažnai juos kritikuoju, bet labai norėčiau kreiptis į kolegas, ypač tuos, kurie dirba e, vidaus reikaluose e, savo nacionaliniuose parlamentuose, kad e, paskatintų savo vidaus reikalų ministerijas pradėti dialogą dėl bevizio režimo. Pirmiausia, dėl laisvės ir dėl saugumo erdvės. Tik tai turėdami planą, kaip įvesti bevizį režimą, mes priversime e, Kosovą turėti e, tinkamus dokumentus, tinkamą sistemą. Taigi mano prašymas yra kreipkitės nacionalinių lygmenių atitinkamas institucijas, aišku. Ačiū. Dabar ponas Volgan Grostruk iš Austrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ir ponai parlamentarai, mėly kolegos. Per šitą jungtinį parlamentinį posėdį mes kalbame apie vakarų Balkanų kelią į integruotą Europą. Ši tema liudyje, kad mums visiems rūpi šis tikslas. Tai atitinka mūsų visų ES interesus, kad vakarų Balkanų valstybės anksčiau ar vėliau po įvykdžiusio savo įsipareigojimus taptų ES valstybėmis narėmis. ES pradėtas e, kaip taikos ir europinės integracijos projektas. E, pradžia buvo gera ir jeigu norime mes e, vadovautis tais pradiniais principais, reikia siekti vakarų Balkanų narystės. Tačiau nedarykime klaidos, nereikia vaidinti teisėjų, ar mokytojų vakarų Balkanų valstybėms ir nurodinėti jų žmonėms, ką jie turi daryti ir veikti. Mums reikia e, patarti ir padėti jiems tame sunkiame kelyje iš totalitarinės sistemos į demokratinę visuomenę. Norėčiau trumpai e, apkalbėti, aptarti Albaniją. Aš prieš keletą metų SBO koordinatorius e, buvau ir stebėjau rinkimus e, šioje šalyje ir galiu pasidalyti gausia patirtimi. Rinkimai buvo demokratiniai, buvo trūkumų, tačiau nors į juos ir buvo atkreiptas dėmesys, vis dėlto pagrindiniai ES reikalavimai buvo įvykdyti. Albanija dabar nuolat pateikiamas kaip uh, kovos tarp vyriausybės ir opozicijos pavyzdys. Tačiau pabrėšiu, kad demokratijos dalis yra e, sugebėjimas priimti rinkimų rezultatus. Negalima, e, kad šal, šalį įkaitais paimtų tie, kurie, kuriuos tauta nusprendė išmesti iš valdžios. Mes neturime mm, nieko kaltinti, turime objektyviai vertinti situaciją, tikrai negalime ieškoti atpirkimo ožių, vietoj to reikia visiems padėti, e, kaip minėjau, sunkiame kelyje. ES dabartiniams narėms prireikė e, šimtmečių sukurti demokratijai, o dabar e, reikalavome iš e, šalių kandidačių, vakarų Balkanų valstybių, per keletą dešimtmečių padaryti tą patį. Demokratija e, užtrunka, demokratija nėra tik taisyklių klausimas, tai yra širdies ir įpročio reikalas, o visam tam reikia laiko. Taip pat per tą laiką turime e, padėti šiems e, žmonėms pamilti demokratiją, priimti ją į savo širdį. Ir be jokių abejonių vieną dieną visi vakarų Balkanai bus ES dalimi. Ačiū. Buvo pakelta mėlynoji kortelė. Tai jūs norite užduoti klausimą, kaip supratau. 30 sekundžių jums. E, Ačiū, pirmininkė Būsekai. Norėčiau Sonijos Bisek paklausti. Ji pateikė labai subalansuotą analizę apie padėtį Vakarų Balkanuose, tačiau nebuvo paminėtas vienas dalykas, tai yra priklausomybė tam tikroms religijoms. Kiek žinau, yra bent dvi šalis, dvi bažnyčios, kurios susiduria su milžiniškomis problemomis, kadangi jos yra nepripažįstamos. Kalbu apie Jotkalnyjos ortodoksų bažnyčią ir Makedonijos ortodoksų bažnyčią. E, Serbijos naujasis patriarchas ir ortodoksų bažnyčia labai veiksmingai panaikino kai, kulia, kai kurias kliūtis Kosovo atveju. Taigi, gal šiame susitikime reikėtų pakalbėti ir apie tai. Ir kadangi man jau suteiktas žodis, pasinaudosiu progą ir dar pamėginsiu jūs paprovokuoti. Taip, yra Makedonijos pavadinimo problema ir aš turiu pasiūlymą. Mūsų Makedonija, naša Makedonija. Tai E, būtų visai kas kita nei Bulgarijos Makedonija ir Graikijos Makedonija. Galbūt tai galėtų būti išeitis ir būdas pradėti dialogą, rasti sprendimą, nustatyti datą ir paspartinti Vakarų Balkanų integracijos procesą. Ačiū, jūs kalbėjote ilgiau negu 30 sekundžių, bet labai įdomu. Prašom, ponė, atsakyti. Ačiū. Taip, aš tikrai nekalbėjau apie religijos klausimą. E, Serbijoje bažnyčia yra viena iš svarbiausių institucijų ir istoriškai, ir dabar. Tai taip pat yra institucija, kuri grindžiama Serbijos identitetu. Jūs žinote, kad e, nepripažįstant Makedonijos ir Jotkalnijos bažnyčios iš esmės paneigiamas ir tų tautų egzistavimas. Reikia suprasti, kad Makedonijos bažnyčia reiškia Makedonijos tapatybę, taip pat ir jotka, yra ir Jotkalnyjoje. Yra ir dar viena problema. Ir Rumunijos bažnyčia nėra pripažįstama Serbijoje. Taigi, ortodoksų bažnyčia galėtų atlikti svarbu vaidmenį, jeigu jos patriarchas ir toliau tęs savo darbą šalindamas kliūtis, bet kol kas jis ėmėsi veiksmų tik Kosovo atžvilgiu. Aš tikiuosi, kad jis imsis veiksmų ir Makedonijos bei Jotkalnijos atžvilgiu taip pat, tačiau aš to tik tikiuosi ir nežinau, ar tai bus padaryta pakankamai greitai. Ir dar norėčiau dar kartą akcentuoti, kad to regiono šalims reikia suteikti šalių kandidačių statusą. Tai sustabdytų neigiamus procesus regione. Ypač tai padėtų išspręsti valstybių sienų klausimą. Tas procesas bus ilgas, bus daug pakilimų ir nuosmukių kiekvienoje šalyje, bet manau, kad mums reikia kurti tam tikrą sistemą. Kol kas yra tik priimami įstatymai, bet jie nėra įgyvendinami. Dar vienas labai svarbus dalykas. Reikėtų labiau e, palaikyti ryšius su pilietinė visuomenė, jos grupėmis, nes būtent tai yra tikros proeuropietiškos jėgos ir jos galėtų būti labai naudingos darant spaudimą e, vyriausybėms. Taigi, tas taikant naują požiūrį reikėtų kaip tik glaudžiau bendradarbiauti ir su pilietinė visuomenė. Ačiū, aš noriu priminti jums, kad galite kelti mėlyną kortelę, norėdami kreiptis į sąraše, šiame sąraše esančius kalbėtojus. Dabar žodis ponui Richardui Horsrukui. Ačiū pirmininkė. Kaip matote, per pastarosius kelis mėnesius Europos politinės darbo tvarkės centre buvo ekonominiai klausimai. Buvo siekiama tinkamai reaguoti į krizę. Tačiau ekonominės problemos neturėtų užgošti plėtros proceso. Manau, kad ES turėtų likti atvira toms šalims, kurios atitinka stojimo narystės kriterijus ir kurios yra pasirengusios laikytis Europos vertybių. Pirmininkaujantį Vengriją yra pasiruošusi tęsti, yra įsipareigojusi tęsti plėtros procesą. Mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, Europos komisija ir šalimis kandidatėmis, norėdami žengti pirmin. Pirmininkė, labai džiaugiamės, kad um, stojimo dėrybos su Kroatija jau pasiekė paskutinį etapą buvo padaryta didelė pažanga keliose srityse, tačiau šalise kandidatėse, siekiančiose šios, šalise siekiančiose šios statuso vis dar lieka daug problemų. Reikėtų daugiau dėmesio skirti gerai valdysenai, įstatymų viršienybei, ekonominių reformų spartinimui ir tų šalių gebėjimų stiprinimui perimti ir įgyvendinti ES teisyną. Ir visos tos problemos kelia nemažai iššūkių. Reikėtų tikslingiau teikti techninę pagalbą Jeigu tai būtų daroma, ES galėtų toliau prisidėti prie e, šalių kandidačių pastangų ir atitikti jų poreikius. Kroatijos stojimas, manau, būtų teigiamas signalas visam vakarų Balkanų regionui ir prisidėtų prie viso regiono stabilumo toks teigiamas pavyzdys, kurį parodė Kroatija, galėtų paskatinti kitas regiono šalis labiau stengtis prieartėti prie Europos standartų. Pirmininkė, manau labai svarbu akcentuoti, kad konkrečių reformų įgyvendinimas duoda konkrečių apčiopiamų rezultatų piliečiams. Jotkalnyje, Serbija, Makedonija prisijungia prie bevizio režimo tokios pačios sąlygos nustatytos Albanijos, Bosnijos ir Cegovinos e, piliečiams nuo 2010 metų. Mes suprantame, kad kyla susirūpinimas dėl negalios neteisėtos migracijos tendencijų, tačiau mm, vizų liberalizavimo režimas turi būti taikomas visam Vakarų Balkanų regionui. Ir, tačiau reik, tai reikėtų daryti reminti šalių pasiekimais plėtra yra svarbiausias politinių ir ekonominių reformų variklis, kurios užtikrina viso regiono stabilumą ir klėstėjimą. Ačiū. Ačiū. Paprašysiu pasisakyti ponė Doris Pak, kur yra iš Europos parlamento, EPP frakcijos, o Jelko Kačin galės pasakyti po poros minučių. Pirmiau ponioms žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, mėlosios kolegės. Gal žinote, o nu, gal ir ne, aš jau 22 metus dirbu su varku, Vakarų Balkano valstybėmis, liūdžiu kartu su jomis, džiaugiuosi kartu su jomis ir esu neviltyje, kai to reikia. E, pažvelgusi į Bosniją Hercegoviną, Kosovo, Makedoniją galiu pasakyti, dėl kažko tikrai yra gaila, gaila, kad ten žmonėms taip sunku. Bosnijoje Hercegovinoje politikai nesugeba įveikti savo etninių sienų ir dirbti kartu visų, visos šalies geroviai. Šioje šalyje gyvena trys, trijų tautybių ma, žmonės ir dar keletas mažumų. Uh, Kai kurie politikai paprasčiausiai piknaudžiauja etniniais klausimais. Daytonas užbaigė karą, tačiau Daytonas nepadėjo pagrindo taikiai ir e, bendradarbiaujančiai visuomeniai. Todėl norėčiau, kad ES daugiau dėmesio skirtų šiai valstybei ir priverstų politikus dirbti žmonių labui, negalvoti tik apie savo posto išsaugojimą. Politikai turi galvoti apie švietimą ir išsilavinimą. Kasgi Bosnijoje ir Hercegovinoje mm, yra, kaipgi ten yra investuojama, e, į ką ten investuojama, kai yra pamirštami žmonės. Maničiau, kad tokie dalykai gali būti mirtini iš šiai valstybei. Tikrai džiaugiuosi, kad komisija čia žada aktyviau veikti, o galvodama apie Kosovo sakau, kad reikia E, galvoti pirmiausia apie kaimynus. Reikia kalbėtis su Serbija, tai turės tiesioginės įtakos kasdienybei ten gyvenančių žmonių. Kosovo, e, Kosovo albanai ir serbai gyvena greta vienas kito, jie turi išmokti gyventi taikiai, turi išmokti bendradarbiauti. Negali būti, kad Serbija nori prisijungti prie ES, tačiau šalia yra šalis, kurios egzistavimo ji nepripažįsta. Apie Makedoniją. E, ši šalis išties per pastarį dešimtmetį daug iškentėjo. Tikrai gėda, ką mes darome su šia šalimi. Tikrai negalima taip užkirsti kelio žmonėms į Europą. Jeigu kyla problemų su Makedonija, tai noriu paklausti Graikijos, ar ne, nemat, nematėte, e, kad įvykiai juda neteisinga kryptimi. Aš manau, kad reikia išspręsti pavadinimo klausimą, tačiau makedoniečiai yra makedoniečiai, jie turi išsaugoti savo tapatybę. Aš džiaugiuosi, kad Kroatija sėkmingai eina europinės integracijos keliu ir, ir dėl to labai džiaugiuosi. Tačiau kitoms valstybėms kyla didelių problemų. Kroatijai iškėlėme labai aukštus reikalavimus ir Kroatija panašu juos baigė įvykdyti ir kitos valstybės iš juos pasimokyti. Manau, Kroatija padės tą daryti. Na, kadangi laiko mažai, tai nieko nebespėjau pasakyti apie Albaniją. Ačiū. Uh, uh Ačiū. Kitas kalbėtojas ponia Rodola Zisi iš Graikijos parlamento. Būtų gerai, jeigu kalbantis kalbėtų atsistoję, greičiau identifikuotumėm, kur jūs esate, matytume jūs. Ar būtų galima kalbėti atsistojus? Taip geriau, nes jūs matau ir daug patogiau. Atsiprašau, kad paprašiau. Ačiū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 plėtros ir gilumos ramščiai įrodo, kad mes čia kalbame ne apie valstybių klubą, o socialinį, politinį ir ekonominį vienetą, kuris nori kas kart vis daugiau narių įtraukti, e, remiantis teisinę, teisės viršenybę, laisvėmis ir taip toliau, taip pat ir taikių sugyvenimų su kitomis šalimis. Gerbas pirmininkė, Graikija yra viena iš tų šalių, kurios ir parlamentas, ir vyriausybė visada rėmė vakarų Balkanų e, siekį įstoti Europos Sąjungą. Mes visą laiką dalyvavome šiame procese, nes jau 2003 metais Graikijoje buvo sakoma, kad būtent toks turėtų būti mūsų tikslas. Jau tada mes turėjome tokią viziją, kad didžioji vakarų Balkanų šeima turi integruotis ES, bet yra įvairių problemų ir silpnybių, jas reikia čia ir įvardyti. Manau, kad per pastaruosius metus šie tikslai buvo palikti nuo šaly. Todėl labai svarbu vėl nubrėžti šį kelią 2014 metams, kad pagaliau vakarų Balkanai galėtų įstoti į ES šeimą. Kalbant apie buvusią Jugoslavijos Respubliką, Respubliką Makedoniją, galiu pasakyti, kad mano šalis nors ir lietai, bet ėjo į priekį ir svarbiausiam akimirkom paremė šitą šalį, taip pat ir remdama regiono restruktūrizavimo planą. Žinoma, buvo įvairiausių nesusipratimų, kurie susijęs su regioniniais, istoriniais, specifiniais klausimais. Jei norime, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija toliau dėrėtųsi su ES dėl narystės, ES reikės nepamiršti regiono ypatybių tarptų ypatybių yra ir pavadinimo klausimas, kuris tikėkime galų gale bus galutinai ir teigiamai išspręstas. Per šį laikotarpį mes mažai pažangos padarėme, spręsdami šitą klausimą, galbūt dėl ekonominių priežasčių. Manau, kad dabar reikėtų dėti dar daugiau pastangų. Yra problemų ar klausimų, kurie susiję su tuo, apie ką mes kalbėsime darbo grupėse. E, saugumas tame regione, korupcija, organizuotas nusikalstamumas, žmogaus teisų problemos, priekyba žmonėmis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, mano nuomonė, Europa turi įrodyti, kad mes esame pasiruošę įgyvendinti teisės viršienybę ir per plėtrą ir per vakarų Balkanų integravimą į ES, nes būtent tokia yra bendroji ir saugumo politika, kurios mes norime savo žemynę. Saugumo, bendradarbiavimo, geros kaiminystės ir gerų santykių, geros geraus regioninio bendradarbiavimo e, tikslas turi būti įgyvendinamas visų kartu ir ne tik tai kalbant, bet ir paži pažinodami savo istoriją. Ačiū už pasisakymą. Toliau Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitenis Povilas Andriukaitis. Dėkoju, pirmininkė dėkoju už galimybę pasisakyti lietuvos vardu. man teko pačiam lankytis vakarų balkanuose kelis kartus ir esu tos pažangos per šį dešimtmetį liudininkas. lietuvoje šiais metais kovo dvidešimt aštuoni d lankėsi kroatijos prezidentas ivo josipovič. lankėsi lietuvoje ir juodkalnijos bei makedonijos parlamentų delegacijos ir vyriausybių atstovai lietuvos parlamente veikia aktyvi parlamentinė draugų grupė su vakarų balkanais. išties vakarų balkanus ir lietuvą jungia krepšinis zagrebas ir kaunas žino žalgirį cibona bet lietuva turi ekonominių ryšių su vakarų balkanais ir mūsų investuotojai dalyvauja ten ekonominiuose procesuose. turime skundų dėl korupcijos lygio teisingai paminėjo visas problemas o ne biserko ir man atrodo kad jas būtina kuo greičiau spręsti. lietuva tiki kad kroatija užbaigs derybas iki šių metų liepos mėnesio o rudenį sėkmingai įvyks ir ratifikacija. linkime ir serbijai aktyvių veiksmų kad pasistūmėtų pažanga džiaugiamės kad serbija ir kosovas jau pradėjo dialogą nors ir techniniam lygyje. nelengvas makedonijos ir graikijos dialogas gal išties reikėtų europos sąjungoje dvidešimt šešių šalių aktyvesnio dalyvavimo ir hercogovinai visiškai aišku kad reikia aktyvesnio europos sąjungos ten buvimo gal tai padėtų. būtina įveikti europos sąjungos šalių plėtros nuovargio sindromą ypač kai kuriose šalyse nes matome kad tai irgi yra na, tam tikras kliuvinys. Ir džiaugiamės, kad vizų liberalizavimas jau žengtas, bet būtų gerai, kad jaunimui vakarų Balkanuose būtų dar labiau sudarytos sąlygos e, e, judėti į priekį. Ir tai, kad kandidatų statusų suteikimas visom vakarų Balkano šalims būtų išties geras žingsnis į priekį. Ačiū. Thank you very much. I, i noticed also one blue card in this part of the hall. Ačiū. Pastebėjau dar vieną mėlyną kortelę. Ar norėtumėt užduoti klausimą? Jūs liktai kėlėte mėlyną kortelę. Ar jūs kėlėte? Aš noriu užduoti klausimą Kroatijos e, Seimo pirmininkui dėl privalomojo referendumo. Ar e, esate pasiruošę ir tikite kad kroatijoje privalomas referendumas rudenį o gal jau datą žinot duos e, pozityvų atsakymą? ačiū. Hvala lijepa na ovom pitanju. E... Ačiū Jums už klausimą. Jeigu baigsime dėrybas iki virželio pabaigos, kaip yra numatoma, jeigu baigsime dėrybas iki birželio pabaigos po Europos parlamento rezoliucijos, spalio mėnesį galėtume surenkti referendumą, jeigu bus pasirašytas susitarimas. Taigi esame pasirengę surenkti referendumą rudens pradžioje, spalio pradžioje Jeigu net pavyks pabaigti dėrybų per iki nustatyto termino, Kroatijoje metų pabaigoje numatomi parlamento rinkimai, tai gali būti, kad mums nepakaks laiko surenkti referendumą ir tuo pačiu metu renkti ir rinkimus. Taigi būtų labai gerai laikytis dabar nustatytų terminų, kad pirmiausia įvyktų referendumas, o po to rinkimai. Tada rinkimai, rinkimų neužgoštų ES klausimai, galėtume sutelkti dėmesį nacionalinės svarbos dalykus. O dėl ES narystės sutarė visos politinės partijos. Turime su, pasiekę sutarimą dėl užsienio reikalų politikos, dėl gynybos politikos, dėl mūsų narystės NATO ir ES. Taigi nacionalinius ir europinius dalykus norėtume atskirti, bet jeigu procesas užsitęstų, turiu pasakyti, kad tada tikrai padidėtų euroskeptikų skaičius. Taigi dėlsimas padidintų euroskeptikų gretas, bet nemanau, kad tai galėtų pakengti Kroatijos narystiai. Vis dėlto galėtų persiskirstyti balsų pusiausvyrą tarp tų, kurie yra už narystę ir prieš. Bet tikiuosi, kad taip nevyks. Uh, Ačiū. Dabar e, perduosiu pirmininkavimą, šio posėdžio pirmininkavimą ponui Laslo Kever, Vengrijos e, parlamento atstovui. Ačiū ponė pirmininkė. E, suteiksiu žodį tolesniam kalbėtojui. Mačarskega parlamenta obema bi rad čestitev za organizacijo tega dogodka, ki je zagotovo pomemben ne le za. Ačiū, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad surengėte šį renginį, jis labai svarbus Europai, Europos institucijoms ir taip pat ir Vakarų Balkanų regiono visuomeniai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kroatiją ir jūs, ponė Bibič, su visais Kroatijos pasiekimais, kovojant su korupcija. Mes dažnai girdime, kad pagrindinis Vakarų Balkanų uždavinys yra kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, turiu pasakyti, kad e, Vakarų Balkanų šalis labai gerai bendradarbiauja ir išduoda nusikaltelius viena kitoms, tačiau kova su korupcija nėra tokia veiksminga. Galiu pateikti Kroatijos pavyzdį. E, Kroatija šioje srityje yra pasiekusi daug, mes e, turėtume ją pasveikinti. E, valdančioji partija HDC nėra ta partija, už kurią aš balsuoju, vis dėlto noriu pasveikinti jūs, taip pat noriu pasveikinti ir poną Kosor e, už susėkmingą kovą prieš korupciją. Kalbant apie politikų statusą ty, tai tas statusas, kurį mes suteikėme Serbijos parlamentarams, mums nėra visiškai suprantamas dalykas. Taigi norėčiau Serbijos nacionalinės asamblėjos kolegas paraginti atsižvelgti į Venecijos komisijos nuomonę ir rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų sureguliuoti šią situaciją nes tai tik, dėl to tikrai nedidėja Kroatijos rinkimų sistemos ir apskritai viso šalies patikimumas. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ši problema bus išspręsta kaip galima greičiau. O baigdamas norėčiau tarti keletą žodžių dėl e, Serbijos. Ulrike Lunačiak jau sakė, kad čia lankosi trys Kosovo merai ir trys Serbijos savivaldybių merai. Visi jie yra liberalai, jeigu galima būtų taip sakyti. Labai svarbu, kad ir labai gerai, kad ši institucija pas save kviečiasi ir vietos valdžios institucijų atstovus. Pone Buzekai, aš manau, kad reikėtų apdovanoti tuos, kurie greitai randa sprendimus. Mes e, tikrai nustebome pamatę, kaip greitai Kosovas įveikė savo institucinę krizę, kaip greitai išsirinko naują prezidentą. Ir galbūt būtų mm, teisinga pasikviesti naują Kosovo prezidentą į Europos parlamentą. Pamatytume naujų veidų, naują požiūrį, pasijustume naują dinamiką. Galbūt to ir reikia. Galbūt reikia naujų vėjų, geresnės dinamikos tame regione. Ir pirmininkė Buzekai, tikrai pritarčiau Jums, jeigu Jūs šį klausimą įtrauktumėte į pirmininkų sueigos darbo atvarkę. Ačiū. Žodis Lord Teverson iš Junktinės karalystės, prašom. Pirmas uh, pirmininkė, dėkoju. Iš tikrųjų, puiku, kad pirmininkaujant Vengrijai mes apie tai kalbam. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas Europos ateičiai. Iš Junktinės karalystės požiūrio taško galiu pasakyti, kad visos partijos mūsų šalyje pasisako už ES plėtrą. Britanija manoma, kad yra euroskeptikų šalis, bet tai yra šalis, kuri uh, labai stipriai pasisako už ES plėtrą ir mano, kad būtent taip mes kuriame taikos ir stabilumo erdvę. Šitie, šitos vertybės vakarų Europoje jau e, skleidžiamos senai, o rytuose ir pietuose trumpiau, bet turėtumėm suteikti galimybę vakarų Balkanams, jeigu jie nori pasinaudoti saugumo ir taikos erdvę. E, e, teisės viršienybė, Kopenhagos kriterijais, e, žmogaus teisėmis, jeigu jie nori, to mes turime jiems atverti duris. Ir Britanijoje, ir kitose ES šalyse manoma, kad svarbiausi klausimai turi būti išspręsti prieš įsiliejančiam šalims. Tai migracija, sienų apsauga, korupcija, nusikalstamumas. Mes turime būti tikri, kad šitos problemos būtų išspręstos prieš įstojant į Europos Sąjungą. Reikia neprarasti pagreičio. Sritis, dėl kurios yra jau aišku, mano nuomonė, tai būtent tai, ką, tie klausimai, kuriuos Bosnija Hercegovina iškėlė. Iš tuos klausimus Europą turėtų kreipti ypatingą dėmesį. Nenorime leisti, kad Bosnija grįžtų prie ankstesnių problemų tokių, kur, su kuriomis buvo susidūrę 10-ame dešimtmetyje. Negalime prarasti pagreičio, kurį jau esame įsibėgėję šioje pažangoje. Taigi čia puikia konferencija kurioje dalyvauja ir nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas, taryba, kad mes neprarastumėm to e, taško, žiūrėjimo taško prioriteto. Jeigu mes nustumsime šitą e, klausimą į, į šalį, tai būtų tikrai labai neigiamas dalykas. Norėčiau paklausti ponios Sonios Bizerko, kurios pasisakymas buvo labai puikus. Jūs kalbėjote apie e, kelią į priekį. Norėčiau sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate tą kelią į priekį. Ačiū. Ačiū. Ar galėtumėte iš karto atsakyti į klausimą? Mhm. Na, štai ką norėjau pasakyti. Šiuo metu Bosnijoje, Hercegovinoje, visose Balkanuose regime tam tikras reakcinės nuotaikas ir daug kas priklausys nuo to, kas laimės rinkimus kitą rudenį, tačiau mes norime užtikrinti, kad e, regionas žengtų į priekį ir reikia suteikti kandidatės statusą be šios iš ankstinės sąlygos, nes visas procesas bus labai ilgas ir padės įspręsti dabar susidariusią padėtį. ES taip pat yra proceso dalis, nes valdymo pagalba ateina būtent iš ES. Tokiu būdu bus galima geriau kontroliuoti pokyčius, geriau padėti kurti teisėkuros, teisėkuros saugos institucijas, apskritai demokratinės institucijas, stiprinti demokratinę pilietinę visuomenę. Manau, tai padės visiems regione, padės regionui atsiverti. Na, pavyzdžiui, šiuo metu bandome e, vystyti pilietinės visuomenės stiprinimo kampaniją, pristatoma ES darbo tvarkė plačiai visuomeniai mobilizuojama piliečius spausti valdžią e, įgyvendinti jų pačių pasitvirtintą veiksmų planą. Mes gauname pagalbos iš ES ir iš kitur, tačiau ES ar tiksliau komisija nėra tokia lanksti ir negali taip sparčiai padėti šiai kompanijai, todėl ieškome paramos kitur. Todėl galbūt atėjo laikas, e, kad ir, e, pavyzdžiui, Serbijos atvejai, mobilizuoti savo piliečius, nes nusivylimas ES auga, lūkesčiai dideli ir kol kas jie neišsipildo. Reikia suvokti, kad piliečiai yra atsakingi už savo ateitį, kad viskas priklauso nuo jų. Būtent tokį požiūrį aš e, turiu omeny, kai kalbu apie e, naują strategiją regionui. Kai kurie piliečiai Bosnijoje Hercegovinoje negali išsakyti savo nuomonės visiškai, nes etniniai politiniai procesai tą nuomonės reiškimą visiškai e, užblokavo ir ten mes reikime tikrai didelių problemų. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Toliau e, Konstantinas Cavaras, Graikijos parlamento. Και Ačiū gerbiamas pirmininkė. Prisėdu prie tų, kurie anksčiau kalbėjo ir sakė, kad šiandieninė konferencija yra be galo svarbi. Manau, kad šiandien bus išklausytos visos nuomonės susijusios su be galo svarbia tema. Vakarų Balkanai yra Europoje. ten mums reikia europinių institucijų arba sukurtų pagal Europos institucijos verty, Europos Sąjungos vertybės. Turime įtraukti vakarų Balkanus statant Europą. Graikijos požiūris ne tik dabar, bet ir praeitįje visada buvo toks. Mes manome, kad jau buvo pradėti labai svarbus procesai Balkanų suvienijimui, dar Balkanams e, netampant to, to, to tokio karšta Europos vieta, jau tada buvo kalbama apie taikų šalių sugyvenimą, apie jų skirtingas kalbas, skirtingą kilmę. Net tos skirtingos kultūros nebuvo jiems kliūtis bendradarbiauti. Deja, 20-am amžiui, kai viskas susiklosti taip, kaip susiklosti, ši mozaika įvairiausių šalių mozaika išsibarstė. Ir dabar turime problemų juos integruoti į tarptautinę bendruomenę. Kita vertus, negalima pamiršti vertybių, kuriomis remiasi ES integracija. Tai yra vertybės susijusios su bendra rinka, bendra erdve, kurioje e, teisės viršenybė, žmogaus teisės, daugia kultūriškumas ir tautos interesai turi būti suderinti su kitų interesais. Būtent todėl Graikija dabar istorinė akimirka mano, kad turėtų uh, būti vienas svarbiausių veikėjų, kuriant bendros integruotos šeimos, į kurią priimsime ir Balkanus, integracijos planą. Šis procesas turėtų būti vykdomas gerbent geros kaiminystės principus ir tuos procesus, kurie jau prasidėjo jungtinėse tautose, kuriuos kuriems vadovauja Junktinių tautų generalinis sekretorius. Būtent sprendžiant buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo klausimą, tai neturi būti kliūtis ar problema įgyvendinant Europos viziją vakarų Balkanuose. Mes į tai žiūrime labai optimistiškai. Francijos, Ačiū, ponas Fanon, pakėlęs mėlyną kortelę iš Prancūzijos. Ačiū, pirmininkė. Man patiko kolegos iš Britanijos pasisakymo. Pasisakymas man irgi atrodo, kad ES plėtra buvo labai sėkmingas, sėkminga istorija. Mačiau, kaip ES prasiplėtė iš 15 iki 27 valstybių. Tai iš tikrųjų nuostabus istorinis faktas, nuostabi procedūra, nuostabus procesas. Plėtra į vakarų Balkanų, suprantu, kad bus labai problematiška, bet šitą žingsnį žengti yra būtina. Tai yra teisė, kurią turi visos Europos tautos ir šalis, o 49 straipsnį Balkanai yra Europos dalis. reikia išspręsti pagrindinės problemas, tokias kaip korupcija, organizuotas nusikalstamumas, valdy, valdysena ir visas kitas su demokratija ir žmogus teisėmis susijusias problemas. O svarbiausia - išlaikyti taiką tame regione. Visi prisimename dešimto dešimtmečio krūvinus įvykius, nenorime, kad tai pasikartotų, tikriausiai visi pritarė, kad Balkanų integracija yra būtina, nes net neįsivaizduojame, kas būtų, kokią, kokią didelę kainą sumokėtumėm, jeigu vėl kiltų panaši krizė vakarų Balkanuose ir žmonių e, migracija ir pabėgėliai ir taip toliau. E, narystė e, NATO, narystė ES yra pagrindinė šių šalių teisė ir tai reikia pabrėžti. Būtent apie tai mes šnekame šiandien šitame forume. Dabar mes suprantama ir čia, ir nacionaliniuose parlamentuose labiau kalbame apie artimuosius rytus ir Šiaurės Afriką. Matau, kad šalis iš vakarų Balkanų, aš esu pranešėjęs dėl, Monte, dėl Jotkalnyjos ir buvau susitikęs su Jotkalnyjos atstovais. Taigi matau, kad Matau, kad draugai iš Ukrainos, iš Kaukazo, e, atrodo jiems, kad jie yra pamiršti, nes visi kalba apie Libiją, Egiptą, Tunisą. Žinoma, to šalis irgi labai e, svarbios, mes turim irgi atsakomybę jiems padėti, bet negalime pamiršti ir vakarų Balkanų. Dėl Juotkalnyjos. Šiandien ryte paklausiau pono Laidžek, kada komisija nustatys datą, kad Jotkalnie galėtų pradėti dėrybas. Dabar, dabar mm, Jotkalnie liktai dar ir nėra e, kandidatė ir neaišku, kada jinai galės pradėti mm, kandidatavimo. Dėrybas greičiausiai po, po vasaros jau bus paruoštas dėrybų planas. Taigi tikiuosi, kad kai ir aš pats laikysiu, lankysiu toje šalyje, jau bus galima to pasidžiaugti. Taip pat kalbėjau ir su Makedonijos atstovais, neformaliai, vėlgi prašyčiau Vengrijos kaip pirmininkančios valstybės panaudoti visas priemonės, e, pabandyti surasti sprendimą. Tai problemai, kuri iš šono žiūrint atrodo visiškai e, nesuprantama, tai būtent šalies pavadinimo klausimas. E, kas nors žiūrėdamas iš kitos šalies tiesiog nesupranta, kaip gali būti, kad šalies ateitis, e, turint galvoje narystę NATO ir ES, e, yra tiesiog priklauso nuo to, koksai bus pavadinimas. Taigi, prašau draugų dar kartą pergalvoti šitą klausimą dėl regiono stabilumo, turint galvoje taip pat, kad ir birželio mėnesį vyks rinkimai jie jaučiasi lik ir pamiršti pasaulinės bendruomenės, tai atsispindi ir politikoje. Dėl Kosovo. Tikriausiai neįprasta šiame parlamente, tai yra mano asmeninis, asmeninė, e, asmeninis požiūris, aš visą laiką pasisakiau už Kosovą ir už tai, kad tame regione viena vertus Europos Sąjunga mano, tiki, tiki taika, tiki, kad bus įmanoma išspręsti Palestinos ir Izraelio konfliktą. Pirmininkas sako, kad laikas jau baigėsi, bet mes visiškai pasisakome prieš tai taikos proceso Kosove. Man atrodo, kad reikėtų iš kitos pusės pažiūrėti Kosovo problemą, nes kitaip jos neįspręsime. Ačiū. Dabar ponas Šverin, jis kėlė mėlynąją kortelę. Norėčiau, kad jis pasakytų, kam jis skiria savo klausimą. Dabar žodis jums, prašau. Pone pirmininkė, kitoks buvo klausimas negu tai, apie ką buvo ką tik kalbėta. Norėčiau pasveikinti gerbiamą ponę pirmininkę, e, kad pirmininkaujantį Vengriją sugebėjo suorganizuoti tokią diskusiją. Ir aš labai trumpai norėčiau kolegai iš Britanijos priminti, kad Viduržėmio jūros sąjunga taip pat gali susiformuoti, nes tai leistų labiau integruoti Europos sąjungą ir padaryti e, saugesnį Balganų regioną. Tai būtų įmanoma. Antras dalykas. Aš galėčiau kalbėti apie Jugoslavijos Respublikos e, buvusias sudėdamasias dalis Europos Sąjungoje. Bet aš pastebėjau, kad pagrindinė prievolė, pagrindinis reikalavimas politiniam stabilumui tame regione užtikrinti ir, e, ir aišku, tai yra susiję ir su Kroatijos integracija, e, yra susiję su Serbijos integracija. Ir kol Serbija nesintegruos, tol politinio stabilumo ten nebus, tol nebus ramių valstybių ir e, respublikų, kurios palaikytų Serbiją. E, tai yra pagrindinis e, buvusios Jugoslavijos respublikų siekis ir mes turim suprast, kad tos valstybės negali visą laiką amžinai mokėti karo kaštų. Ir dėrybos su Serbija turėtų būti pradėtos su sąlyga, kad bus sulaikyti pareigūnai, kurie vykdė karo nusikaltumus. Man atrodo, kad tai yra būtina, kad Serbija galėtų greičiau įvertinti, e, įgyventi jie keliamus kriterijus ir pradėti integruotis į Europos Sąjungą. Labai ačiū. Aš paprašysiu kolegos kolegų teikti klausimus naudojant mėlynąją kortelę ir kalbėti siūlau daugiau, nedaugiau kaip 30 sekundžių. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Krasnikiai, kuris yra iš Kosovo. Inderuori Zoti Bisek, inderuori Zoti Kover, gjatë këtyre viteve Kosova ka konsoliduar E, ištisus metus kosoviečiai bandė sustiprinti demokratinę valstybę, teisinę valstybę, taip pat norėjo sukurti politinį stabilumą. Nepaisant daugelių sunkumų, ekonomika buvo su, ir, ir ekonomikos sugriuvimo, Kosovas pasiekė ženklios pažangos net ir ekonomikos srityje ir pagerėjo gyventojų gerovė. Labai ženkliai pagerėjo infrastruktūra, kuri e, buvo sugriauta per karą, be to mes e, sugebėjome imtis e, pastangų pradėdami kelių atstatymą. E, buvo pradėtas didelis e, kelio į Albaniją tiesimo projektas ir tai e, yra labai svarbus, svarbi jungiamoji grandis toje Europos dalyje. Pastaraisiais metais mes sukūrėme telekomunikacijų tinklą ir dabar ketiname padaryti viską, ką galime, kad kitų valstybių investicijos būtų pritaikytos šiam projektui taip pat. Yra sukurta Kosovo konstitucija, užtikrinanti piliečių laisvę ir mažumų teisės. Be to mes taikome piliečių e, teisingumo, lygivertiškumo prieš institucijas principą. Pradėjome labai aktyvų ir gerą bendradarbiavimą su kaimininėmis šalimis ir labai gerai integruojamės visi kartu į skirtingas euroatlantinės institucijas. Tačiau Kosovas ir jo piliečiai e, nori kuo daugiau paramos iš ES pusės, kad e, piliečiai galėtų laisvai be vizų judėti ir e, žmonės galėtų geriau integruotis e, į ES bendrą dvasę, apsilankydami skirtingose ES valstybėse narėse. Iš piliečių pusės dabar jaučiamas tam tikras pesimizmas. Kosovo piliečiai e, labai mėgsta kitas ES valstybės ir jie nori geresnės integracijos ir laisvo judėjimo ir žmonėms, ir prekiams. Mūsų jaunimas labai nori mokytis ir dėstyti ES kitose universitetuose. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Kieškovska iš Lenkijos Seimo. Ačiū ponius ir ponai. Integracija yra ES e, dalis ir tikslas. Regionas jau ilgai e, siekia europinės integracijos. Taip pat nepamirškime, kad turi būti užtikrintas laisvas asmenų judėjimas, sukūręs e, teisingumo ir gerovės erdvę. Tai ir įtvirtinta Lisabono sutarties preambulėje preambulėje taip pat pažymima, kad neliks vidinių sienų Europoje ir kad žmonės galės laisvai judėti, aišku, atsižvelgiant į būtinybę saugoti išorinės sienas ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Mums reikia saugios Europos, tačiau ir atviros Europos. Europos, kur būtų socialinė taika ir būtų ginami piliečiai. Nacionaliniai parlamentai stipriai kovoja už šias priemonės, kovoja už šių priemonių įgyvendinimą ir aktyviai dirba įgyvendinant bendrasias politikos priemonės ir aišku prisideda prie Europolo ir Eurojusto veiklos teisingumo ir laisvės erdvė gali būti sukurta tik aktyviai dalyvaujant nacionaliniams parlamentams ir džiugu, kad jie aktyviai tą ir daro. Kalbant apie teisingumo ir laisvės erdvę, Lenkija nuolat kovuoju už tai, kad vakarų Balkanų valstybės dalyvautų europinėje integracijoje. Politinis dialogas vyksta ir reikia atsižvelgti į esamas tendencijas regione. Tvirtai tikime, kad potencialios valstybės kandidatės, valstybės kandidatės padės sustiprinti stabilumą visame regione. Taip pat nepamirškime, kad integracijos pažanga priklauso ir nuo mūsų sukurtų pagalbinių instrumentų. Aš čia daugiausia turiu menį švietimą ir kultūrinius instrumentus. Lenkija ruošiasi perimti pirmininkavimą tarybai. Mes e, čia visomis jėgomis padedame pirmininkaujančiai Vengrijai, laukiame su nekantrumu dėrybų su Kroatija pabaigoms ir pabaigos ir tikimės, kad pirmininkaujant Lenkija, Kroat, Lenkija, Kroatija prisijungs prie Europos Sąjungos. Toliau ponė Sivica, labai ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Ir iš karto galiu pasakyti, kad man atrodo labai svarbu tai, kad e, pirmininkaujančių į Vengriją ir Europos parlamentas bei e, visų valstybių narių nacionaliniai parlamentai nusprendė aptarti Vakarų Balkanų temą čia. Aš e, kaip žmogaus teisų komiteto norė norėčiau pabrėžti, kad Mūsų darbas yra orientuotas būtent į tai, kad, daugiau, kad jaunimas susilauktų mm, daugiau pagalbos, kad jų kasdienybė būtų geresnė. Būtent todėl vizų liberalizavimas mums buvo toks svarbus, nes e, būtent taip, e, suteikiant žmonėms galimybę keliauti, jaunimas galės susipaži, su, jaunimui bus galima susipažinti su Europos valstybėmis narėmis ir sukurti geresnį ateitį. Būtent taip galėsime pakeisti mentalitetą e, jų valstybės labui. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir dabar mes žinome, kad yra visai lė problemų toje šalyje. Atrodo, tarsi neįmanoma jų išspręsti, tačiau E, jeigu jaunimui nereikės vizų, jeigu jie galės keliauti, jeigu jie galės savo akimis pamatyti Europą ir pradėti mąstyti taip kaip Europoje, e, tik tada mes galėsime padaryti įtakos toms valstybėms. Ačiū ir dabar žodis Kroatijai. Dobrovka Švica. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, nuoširdžiai dėkuoju pirmininkaujančiai Vengrijai už tai, kad suorganizavo tokią puikią konferenciją. Labai svarbu tokiais renginiais keisti mūsų nuomonės. Be to, tai suteikia man progą išreikšti norą, norus, pageidavimus ir aš žinau, kad visi kroatai man pritars E, jau šešeri metai, kai mes e, deramės ir dabar e, turime priartėti prie šio žaidimo pabaigos. Aš visų pirma norėčiau pabrėžti tai, ką sakė mūsų asamblėjos pirmininkas. Bendradarbiavim, regionis bendradarbiavimas yra pats svarbiausias. Ir kaip jūs žinote, Kroatija yra. Mūsų ministrė pirmininkė perdavė versti teisės aktus, kad paspartėtų Serbijos ir Jotkalnyjos e, europinis integracijos procesas. Taigi, matote, kad mes remiame ir skatiname regioninį bendradarbiavimą. Labai svarbus dalykas yra teisės aktai, teisės aktų sistema. Tai yra mūsų prioritetas. Jūs žinote, kad mes priėmėme mūsų parlamente daugiau negu 520 įstatymų. Mes suprantame, kad be teisinės valstybės, be žmogaus teisų, be demokratinio pluralizmo, be visų šių dalykų negali egzistuoti laisva rinka ir negali e, vystytis ekonomika, kadangi šio susitikimo e, tema yra kelias į ekonominę integraciją. Ir kaip jau sakė mūsų parlamento atstovas, mes tengiamės kurti infrastruktūrą savo regione, tengiamės prisidėti prie e, transporto koridorių e, st, e, kūrimo. E, pavyzdžiui, tai yra koridorius vedantis prie Pietų Adrijos jūros ir taip pat e, statome, tiesiame e, Adrijos ir Jonėnų jūros greitkelį. Be šios infrastruktūros nebus įmanoma siekti ekonomikos vystimosi. Mes griežtai laikomės ES standartų ir taip pat norime jūs patikinti, kad atitinkame praktiškai visus standartus. Tai nėra politinė deklaracija. Taigi ačiū Jums visiems už Jūsų padrasinimus. Dėl ryšių strategijos, kai kas teiravosi apie referendumą Kroatijoje, yra rengiama ryšių komunikacijos strategija ir esu įsitikinusi, kad mūsų piliečiai balsuos už. Ačiū labai. Ir paskutinysis pasakys ponas Vladimir Tošev iš Bulgarijos parlamento. Prašom. Господин председателю, България твърдо подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани и счита, че... Ačiū. Bulgarija remia vakarų Balkanų e, Europos integraciją. Manome, kad šis procesas labai svarbus palaikant stabilumą tame regione. Mes aktyviai mes norime, kad ES daugiau dėmesio skirtų vakarų Balkanams, nes tai yra e, esminis regionas garantuojantis Europos saugumą. Mes džiaugiamės, kad dėrybos su Kroatija jau artėja prie galutinio etapo. 23 dėrybinio skyriaus reikalavimų vykdymas yra labai svarbus šiai šaliai šios šalies narystė ES bus geras signalas kitoms šalims. Tikiuosi, kad stojimas įvyks pirmininkaujant Vengrijai. Taip pat remiame ir Makedonijos Respublikos e, e, integraciją. Tikimės, kad ji vis dėlto kad ji įgyvendins tarybos e, rezoliuciją, 10 metų e, gruodžio 14 dienos rezoliuciją dėl Makedonijos stojimo. Svarbiausia Makedonijos narystės sąlyga bus ten rinkim, vyksiančių rinkimų rezultatai. Tikiuosi, kad e, po jų daugiau dėmesio bus skiriama europinėms temams. Bulgarija yra pasirašiusi su Serbija stabilizavimo ir asociacijos susitarimą, mes aktyviai rėmėme Serbijos paraišką, kuri buvo pateikta Europos komisijai. Tai yra svarbus signalas ir Serbijai, ir visam regionui. Manome, kad komisijos nario Fiulė pateikti vertinimai, šių metų kovo mėnesį pateikti vertinimai bus priežastis spartinti tos tai šaliai savo pažangą. Dėl Kopenhagos kriterijų vykdymo. Tų e, reikalavimų vykdymas bus dar vienas svarbus dalykas siekiant e, narystės. Ir manau, kad reikėtų atverti istorinius archyvus, kad neliktų jokių praeities šešėlių. Mes taip pat remiam Jotkalnyjos e, pastangas siekti narystės. Narystė Europos Sąjungoje šiai šaliai bus teigiamas žingsnis. Tai bus įrodymas, kad ši šalis sugeba sėkmingai tvarkytis. Dėl Albanijos mes manome, kad ši šalis turėtų pirmą siekti įgyvendinti Kopenhagos kriterijus. Ir baigdama pasak... baigdamas pasakysiu, kad bandymus manipuliuoti istoriją mes turime prali... palikti praeitįje, turime dabar dirbti konstruktyviai, kad Vakarų Balkanų šalis galėtų prisimti prie ES. Ačiū. Jau nebeliko laiko tolesnėms diskusijoms, e, taigi ačiū visiems, kurie pasisakėte, ačiū Jums, gerbiami parlamentarai, už išsakytas mintis ir dabar žodis parlamento pirmininkui, ponui Buziukui. Ačiū, ponė pirmininkė Kover. Dabar šiek tiek informacijos e, Ką darysime per kitas dvi valandas? Jungtinis e, parlamentinis posėdis e, dirbs dviejose darbo grupėse. Pirmoji darbo grupė - bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. E, po, susitikimas vyks čia. Ši darbo grupė posėdžiaus čia, taigi niekur nereikia eiti. Jeigu jūs dirbate šioje pirmoje darbo grupėje. Bus kalbama apie vizas, migraciją, taip pat teisinį ir policijos bendradarbiavimą. Pirmininkaus kopa iš parlamento ir Kieškovska iš Lenkijos Seimo. O pranešėja šios darbo grupės bus ponė Doris Pak, EP narė. Antroji darbo grupė - piliečių integracija 3C50 e, posėdžių salė, mes esame dabar trečiajame aukšte ir posėdžių salė yra priešais, priešais šią posėdžių salę. E, šioje darbo grupėje bus aptariami e, kultūrinės įvairovės klausimai ir integracijos proceso sėkmė bei apie tai, kaip reikia paskatinti Vakarų Balkanus integruotis į ES. Pone Žaklin Galar e, pirmininkaus iš Belgijos atstovų rūmų ir ponas Jelko Kačin, kuris yra Europos parlamento narys, o pranešėjas bus ponas Baler iš Vengrijos parlamento. Dar norėčiau pažymėti, kad darbo grupės diskusijos turėtų baigti 19 valandą. Būtent 19, o ne 7 ryte. Taigi 2 valandos diskusijoms. Pranešėjai yra šiuose darbo grupėse patys svarbiausi, atsiprašau, kad taip tiesiai sakau, nes pranešėjai turės pristatyti darbo grupių veiklos ataskaitą e, rytoj plenarinės sesijos pradžioje kad galėtų visi e, nariai susipažinti su jų parengtomis santraukomis e, ir tikrai reiks skubiai dirbti, jeigu įmanoma anglų ar prancūzų kalba. Na, jeigu bus kita kalba, pasistengsime užtikrinti vertimą raštu kaip įmanoma greičiau ir po 7.15 vakare e, prasidės e, prieimimas, po to e, bus vakarienė, švediškas stalas. Viskas vyks ši, šiame pačiame pastate, tik pirmajame aukšte. Reiks nusileisti dviem aukštais žemiau, galima lipti laiptais arba važiuoti liftu. Jehmudi Machnin e, salė. Ir kvietimus jūs e, turite turėti savo plankose kartu su kvietimais dalyvauti parlamentinėme posėdėje. Ačiū už diskusijas, susitiksime rytoj ryte ir uh, jau nepamirškite dalyvauti prieimime ir vakarienėje šį vakarą. Ačiū visiems.